šalis, su kuria ES pasirašė dar praėjusiais metais partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą. Tad man labai malonu pasveikinti Indonezijos bičiulius ir parlamento narius atvykusius pas mus. Kitas pranešimas, ponas Mike Natras pasitraukė iš Europos laisvės ir demokratijos e, frakcijos, EFD frakcijos ir nuo šių metų Birželio 23-osios jis priklausys nepriklausomų narių grupiai.